30 e, procentų privalomas energijos taupimo tikslas iki 30 metų numatytas ES lygmenių. Tai yra svarbus skaičius, tai yra svarbus žingsnis siekiant ES įsipareigojimų energetikos sąjungos kontekste, taip pat e, globalios klimato darbo tvarkės kontekste, kurią apibrėžia Paryžiaus sustarimas Pirmą kartą keitėmės nuomonėmis šiuo klausimu kovo 30, 23 dieną. Šiandieną pranešėjas Girek pristatys e, e, vėl savo nuomonę. Gerbiamas kolega Adamai, suteiksiu tau žodį. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. E, šis klausimas nagrinėjamas, išverstas pranešimų projektas į oficialias kalbas, taigi galite susipažinti su pasiūlymais, e, e, kurie spindi mūsų tikslą. Tikslas bus 30, 35 ar 40 procentų Aš manau, kad mes apie galutinį tikslą turėtume e, kalbėti e, frakcijose tarpusavyje ir mes turime eiti kaip galima toliau siekdami tikslų, nes mano nuomonė tai yra įmanoma. Ir šio tikslo mes pasieksime tik, jeigu neapsiribosime su e, neapsiribosime paskutiniu etapu energetikos rauto, bet reikia galvoti apie visą grandinę, apie perdavimą ir apie galutinį vartotoją, apie visą energetikos grandinę. Galiausiai e, energetikos e, išteknaudojimas rinkoje, pramonėje, žemės ūkėje, statybos pramonėje, būtyje ir taip toliau panašiai. Jeigu mes laikysimės tokio požiūrio, jeigu patvirtinsime tokį platų požiūrį, tai tuomet galėsime pasiekti šio ambicingo tikslo. Bet pranešimo pagrindinė tema yra, kaip pagerinti neatsinaujinančios pirminės energetikos išteklių naudojimą. Reikia, kad mes turėtume deramus parametrus užsitikrinę taip pat, kad tai atitiktų numatomus pokyčius ir mes turime naudoti atinkamus rodiklius, kad galėtume apskaičiuoti pirminę energetiką ir atvirkščiai. Anksčiau ankstesnėje 2012 metų direktyvoje tai nebuvo atsižvelgta. Visi paskaičiavimai buvo sunkiai atliekami ir galbūt nelabai tikslus. E, energetikos žaliavų mažėja ir reikia e, tą reiškinį pašalinti. Kodėl? Reikia panaikinti stygių žaliavų Reikia taip pat apsaugoti klimatą ir reikia taupiai naudoti išteklius, palikti jų būsimoms kartoms. Ir turėtume taip pat siekti užtikrinti didesnį e, konkurencingumą mūsų ekonomikos. Reikia kalbėti apie atsinaujinančius šaltinius. Būtent toks yra pagrindas mano pranešimo. Ir taip pat noriu paminėti tai, kas buvo praleista iki šiol. Tai yra atsinaujinančios energetikos e, šaltinių naudojimas konve, konversija energetikos į tokią, kurią būtų galima naudoti energijos. Bet Mes, aišku, turime pripažinti, kad kiekviena valstybė narė pasirenka savo energetikos išteklių derinį ir, ir e, taip pat reikia galvoti, kaip keisti e, pramonę, kuri naudoja daug energetikos, mažiau energetikos naudojančią pramonę arba neatsinaujančią šalį neatsinaujinančius šaltinius keisti atsinaujinančiais energetikos šaltiniais. Taip pat reikia atlikti dermus paskaičiavimus ir reikia paskaičiavimuose atsižvelgti į žaliavas. Bet reikia suprasti, kad žaliavos yra skirtingas produktas ir konversijos aspektai yra skirtingi. E, Alavas, pavyzdžiui, yra žaliava, automobiliai taip pat yra pirminė medžiaga. Taigi mes turime skaičiuoti atitinkam valstybių narių įsipareigojimus 21 metams, 30 metams ir e, pasinaudoti staupyta, e, staupytomis žaliavomis pirminėmis. Antras ramstis yra holistiškas platus požiūris ir visų sektorių traukimas. Nepamirštant transporto, trečiasis ramstis yra lankstus požiūris valstybėse narėse, parenkant e, energijos taupimo būdus, sprendimai Reikia apimti visas energetikos e, rūšis, e, pradant nuo žaliavų, turime daug e, išteklių perdavimas, pavyzdžiui, aš dabar nekalbėsiu apie skaičius, tie, kurie užsima šio klausimu, žino, kad e, išteklių yra tikrai nemažai, tačiau sąnaudos irgi yra nemažos. Pirmininkė, toj baigsiu. Dabar ne, e, nemažai kainuoja investicijos šiame sektoriuje. Ir paskutinė grandis grandinė yra vartotojai, pramonė, žemės ūkis, e, namų ūkiai. To nepamirškime, taigi ačiū. E, Pone, e, jūs ką tik išrinkta vidaus rinkos komiteto pirmininkė, sveikinu. O dabar suteiksiu žodį ponui Markus Piper, EPP frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju pranešėjui už labai išsame analizę ir už tai, kad e, peržiūrėjo komisijos pasiūlymą keletas pastebėjimų dėl energetikos išteklių skaičiavimo, energetikos koeficientų ir panašiai. Ir tikriausiai mes visi galvojame apie tikslus, dėl kurių reikėtų susitarti, e, galvojame, kas mums aktualu ir ką galima ir įtraukti. Aš noriu pasakyti, kad mes dabar atliekame peržiūrą. Mes e, ne, iš naujo neperrašome visos direktyvos, tik tai atnaujiname ją. Ir turėtume galvoti apie tris ar keturis straipsnius peržiūrėdami tą direktyvą, o ne bandyti pakeisti visą direktyvą. Mums svarbu yra tokie dalykai. Lankstumas, mes e, nenorime dabar tiksliai nustatyti galutinių tikslų, reikia galvoti apie orientacinius elementus pažangos. Taip pat didesnį nuoseklumą su apivartinių taršos leidimų sistema. Laikotarpis, kurį komisija nustatė, neturi baigtinės datos, o mes norėtume tokią matyti. papildomų energetikos tarimų įtraukimas skaičiavimus taip pat galėtų numatyti lankstumą valstybėms narėms. Galiausiai komisija visuomet kalba apie ataskaitą e, energetikos e, efektyvo priemonių e, gyvendinimo, bet tai nesusijęs su šiuo klausimu. Labai nedidelę daugumą E, patvirtinti pasiūlymai. EPP e ir EKR balsavo prieš. 40 procentų tikslas yra svajonės paprasčiausios ir reikės iš naujo dėrėtis, e, galvoti apie realesnį procentą. Reikės tą daryti per trišalės dėrybas. Nes turėtume galvoti apie tai, dėl ko susitarti, užuot susiskaidyti per trišalės dėrybas, nes taryba gali to pasinaudoti. Mes kaip EPP norėtume prisidėti prie bendro darbo, bet norėtume kažko mainais už tai gauti. Dėkoju. Toliau. EKR vardu. Pone Van Bosiut. Dėkoju, pirmininkė. Trumpai aš paminėsiu svarbiausius mūsų frakcijai dalykus. 30 procentų bet tai turėtų būti tik tai e, tam, tikras, e, tam tikra nuoroda, ne tikslus procentas. Valstybės narės turi turėti galimybę investuoti ten, kur yra daugiausiai potencialo, pavyzdžiui, atsinaunančius šaltinius ir kitas e, galimybės taupyti, kurios užtikrina sutaupimą energetikos išteklių. Uh, Ir dėl galutinio sprendimo, man atrodo, e, reikia palikti valstybėms narėms galimybę pasinaudoti sistemą, kuri joms atrodo palankiausia, kai kos pirmiausia galvoja apie mm, žalėvas, kai kas apie vartojimą energetiką, reikia numatyti lankščią galimybę dėl septinto straipsnio, dėl metinio mažymo pusantro procentų mes sutinkame su tarybos pozicija, kuri numato 1,4 procentus. Aš manau, kad bet kokiu atveju yra labai svarbu, kad 2027 metais mes e, galėtume atlikti įvertinimą, peržiūrą. E, bet kokiu atveju turime, aišku, e, būti ambicingi, bet taip pat būti realistais. Dėl to reikia atlikti naudos sąnaudų analizę, nes gali būti, kad kai kas e, gali būti labai brangu ir tai gali pakengti veiksmingumui ir galbūt bus veiksmingiau rinktis atsinaujinančius šaltinius, kad būtų galima sumažinti CO2 emisijas. Penktas straipsnis reikia numatyti lankstumą valstybėms narėms, kad jos galėtų pasiekti numatytų tikslų. Ir aš matu, manau, kad mes neturėtume pakengti savo pačių teisės aktams, neturime jų pamiršti. Uh, reikia atsižvelgti į ES teisės aktus, pavyzdžiui, dėl e, etikėčių, ženklimo etiketėmis ir e, reikia e, įtikinti vartotojus, kad reikia taupesnius, pavyzdžiui, šaldytuvus naudoti. Reikia, kad į tai būtų žiūrima pakankamai rimtai. Reikia, kad į šią priemonę būtų atsižvelgiama siekiant tikslų. Dėkoju. Dabar Angelika Mliner. Pono Gerbrandi vardu, jis yra Aldė šešėlis pranešėjas. Labai ačiū. Aš Gerbenien e, Gerbrandi atstovauju, taip pat Aldė poziciją noriu išsakyti. Mes e, matėme pasiūlymus dėl liberalios energetikos sąjungos Europai ir Aldė. Aldė E, aiškiai suvokiau, kokia turėtų būti energetikos sąjunga. Reikia užtikrinti tiekimą energetikos CO2 emisijų mažinimą, e, tvarumą ir konkurencingas energetikos išteklių e, kainas. Prieš du metus buvo pateikti pasiūlymai ir tebėra jie aktualūs šiandieną. Matome, kad kasdien vis labiau ryškėja klimato kaitos e, poveikis. Taip pat e, matome, kad Kinija, pavyzdžiui, 320 milijardų eurų investavo siekdama tapti švarios energetikos lyderę pasaulyje. Trumpo e, pastraukimas iš Paryžiaus tarimo vienas dalykas, bet privati energetika supranta, kad reikia investuoti į švarę ekonomiką. Ateities pigi energetika bus švari energetika, ar jums tai patinka ar ne. Todėl aš esu labai patenkintas komisijos švarios energetikos priemonių rinkiniu visiems europiečiams. Šis e, išsamus priemonių rinkinys e, sustiprins rinką ir e, leis iš anksto matyti, kaip bus perinama prie tvarių energetikos išteklių, bet kad e, pereimas būtų sklandus, mes turėtume daugiau ką pasiekti. Jeigu norėtume pasiekti 50 metų tikslų, kurie patvirtinti Paryžėje, mes turėtume pradėti veikti jau dabar. Tam, kad įveiktų klimato tikslus, ES turi jį taupyti pirmiausia energetikos išteklius. Tokiu būdu sumažinsime emisijų, turi, mūsų erdvė bus švaresnė, švaresnė saugesnė aplinka Taip pat verslui ir piliečiams tai bus palankiau, mes mažiau būsime priklausomi nuo energetikos importo ir galiausiai mes sukursime darbo vietų, kurių taip reikia visoje ES. Taip, verslas žino, kad jeigu ilgalaikė perspektyva jis nori išlikti, reikia e, taikyti tokias priemonės, kurios atitiktų klimato kaitos e, tikslus. Ir e, reikia privačioms investicijoms taip pat e, aiškių privalomų teisės aktų, reikia ilgalaikės vizijos ir aš e, už tai, kad mes e, įvestume privalomą 40 procentų tikslą ES lygmenių. Mes turime siekti šio tikslo, bet kad tą būtų galima padaryti, aš remiu nacionalinius privalomus tikslus, kad pereimas būtų sėkmingas, mes turime dirbti visais lygmenimis su verslu, nacionalinėmis vyriausybėmis, vietos valdžia, miestais, piliečiais. Baigdamas, baigdama noriu pasakyti kolegos, kad rizikuojame daug, o jeigu norime pigios švarios energetikos, tai turime veikti kartu. Ir veiksmingai aš tikiu, kad mes galime susitarti dėl geros Europos parlamento pozicijos, kuri ragintų imtis konkrečių naudingų veiksmų ir e, nubrėžtų ilgalaikę perspektyvą. Piliečiai tikrai to yra nusipelnę ir aš tikiuosi, kad parlamente bus bendradarbiaujama siekiant tai užtikrinti. Dėkoju. Ponas Javar, žaliųjų vardu. Labai ačiū, dėkuoju pranešėjai už įdomų dokumentą. Manau, kad galime konstruktyviai dirbdami e, užsitikinti, kad direktyva bus veiksminga ir kad mes sukursime ilgalaikę struktūrą energetikos taupimui. Europoje. Aš esu Envi komitete nuomonės referentas šiuo klausimu ir buvome surengę pirmąjį šešėlinių pranešėjų sutikimą. Žinau, kad yra tam tikr kurio sutarimo tarp frakcijų ir tai yra geras pagrindas mums dirbti toliau. Apskritai galiu pasakyti, jog turime pripažinti, kaip kokia svarbi energetikos taupimo direktyva, e, galvot apie Paryžiaus tarimus, tai yra būtina Europos Sąjungai. Ir aš manau, kad mes turime išlaikyti Europos parlamento e, užmojus dėl 40 procentų. Anksčiau tai buvo patvirtinta ir anksčiau jau išsakytas šis siekis. Dėl diskusijų taryboje Aš e, žinau, kad yra šiek tiek pozityvių pokyčių taryboje, tačiau to vargu ar pakaks. Ir mes turime e, siekti stabilios parlamento pozicijos šio klausimu, kad mes galėtume užtikrinti, jog viską gerai padarysime su šia direktyva. Dabar e, keletas dalykų, kurie kelia susirūpinimą. E, ir dėl to, ką mes galime bendrai daryti. Pirmiausia, noriu pasakyti, jog svarbu mums e, užtikrinti sąsajas tarp e, dabartinių teisės aktų, pavyzdžiui, ekodizaino direktyvos, apivartinių taršos leidimų prekybos sistemos e, pasiūlymo, žinome, kad tarp institucijos darybos dėl peržiūros prasidėjo taip pat švarios energetikos priemonių rinkinio atsinaujinančių išteklių pasiūlymo ir energetikos valdysenos pasiūlymo. Aš sutinku su panu Piper. Mes e, dabar peržymę direktyvą, nereikėtų iš naujo jos e, perrašyti, laikykime to principo, bet septintas straipsnis turi būti pakoreguotas, reikia numatyti valstybėms narėms. Dabar numatomas, numatoma išimtis, netaikyti tam tikrų paskaičiavimų, tikrose paskaičiavimuose transporto sektoriaus poveikio. Turime galvoti apie 50 metų tikslus dėl CO2 emisijų mažnymo. E, finansavimas viešas privatus, e, privačiam finansavimui reikia rinkos stabilumo, investuotojams aiškumo, atskaitomybės dalykų, kad būtų galima paskatinti privačius investuotojus investuoti į energetiką taupančius e, elementus ir mums reikia taip pat visuomenės paramos tiems dalykams. Dar vienas svarbus dalykas. Norėčiau pasakyti, jog labai svarbu dėmesio pakankamai skirti pastatų e, sektoriui. Tai turėtų būti pavyzdys, mums reikia papildomai staupyti šiame sektoriuje ir paspartinti atnaujinimo tempus. Reikia nulinių pasyvių, kaip galima daugiau pastatų ir mes turėtume daugiau dėmesio skirti tam. Ačiū. Uh, Labai ačiū, kolega už pastabas. Toliau mūsų komiteto vicepirmininkas, panas Kohličiak, kuris atstovauja GUE frakcijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu keletą pastabų. Kai kalbame apie energetikos efektyvumą, turime labai aiškiai apsibriežti, ko siekiame. Jeigu norime 30 procentų orientacinio tikslo pasiekti, tai be abejo, tai realiai gyvenimas dalykas, ypač jeigu apimsime visus sektorius, skaitant transportą. Tačiau tuo pačiu turime nepamiršti fakto, kad dauguma pastatų stovi ilgai. Miestų centruose esame apsaugotų senamišio zonų ir ten e, iš tikrųjų gali būti labai sudėtinga, pavyzdžiui, naudoti kažkokias tai šilmais parės medžiagas ar panašiai. Be to, ne vienodas sąlygos šiuo atveju yra pietuose ir šiaurėje. Taigi, bet kokios priemonės, kurių bus imtas siekiančių tikslų, taip pat turėtų būti skirtingos. Kai dėl galutinio energetinio efekto aš neapsiribočiau vien tik tai pirminiais ištekliais, kadangi tai visada mūsų gražins prie, tarkim, oro energetikos, kada iš tikrųjų ramę dieną vėjo e, malūnai nieko nesugeneruoja. Taip pat gali būti dienų, kai saulės baterijos taip pat negeneruos jokios energijos. Bet to reikia įskaičiuoti, pavyzdžiui, gaminant tuos vėjo generatorius, e, tai, naudojama daug aliuminio detalių, kuriams e, pagaminti reikia daug energijos. Taigi reikalingas pirminis didelis energijos indėlis. Taip pat, e, taip pat galima būtų pasakyti apie varį, kuris naudojamas liudos ir panašiai. Ir tokiais atvejais, kai kada vėjo energetika gali atrodyti net blogiau negu daugelis kitų potencialių šaltinių. Todėl sakyčiau, kad e, tą pirminę energiją turėtumėm arba atidėti į šalį, arba palikti tom valstybėm, kurios nori naudotis tuo. Galbūt priklauso nuo energetinio E, komplekso, kaip, kaip tas visas energijos sektorius, bet kuriuo atveju į tai reikia atsižvelgti. Kągi toliau, kiti kalbėtojai, pans Mateu. Ačiū, pirmininkė, dėkuoju e, pranešiu už darbą. Iš tikrųjų, mes ir esame iš tos pačios frakcijos, kai kuriais atvejais nuomonės skiriasi. Aš manau, kad klimato kaita šiandien, ar mes esame už ar prieš, vis tiek tai yra realybė ir tai reikia pripažinti. Manau, kad visi sutarėme Europoje, kad reikia kaip galima didesnį saugumą užsitikrinti ir manau, kad visi pritarėme, bent iš to, ką aš girdėjau staruoju metu, kad reikia mums tikrai plačių užmojų politikos, kad E, klimato atšilimas nesiektų dviejų laipsnių. Ir aišku, ETS reforma jau mane nervina, man atrodo, ji ne, netinkama, nepakankama, norint pasiekti užsibrieštų tikslų, bet, na, uh, Aišku, aš demokratijai pritariu, taigi pritariu daug, e, turiu sutikti su daugumos nuomonė, bet e, reikia galvoti apie tas pagrindinės kryptis e, ir ko siekiame kolektyviai, kad kokiu tikslu mes siekiame. Reikia priminti, koks yra mūsų uždavinys iki 2050 metų, kad mūsų pramonė nulį CO2 išskirtų. Tai viena, gerai, kai tik tai yra šūkiai, bet daug svarbiau paskui juos įgyveninti yra. Uh, Taigi aš manau, kad svarbiausias e, principas yra energijos efektyvumas visų pirma. Tai tai yra pagrindinis principas ir todėl um, direktyvos dėl e, energijos efektyvumo peržiūrimas yra labai svarbus, siekiant su, su, užsitikrinti reikalingas priemonės ir padėti realų kertinį akmenį mūsų ES politikai. Ir e, akivaizdu, kad aš pritariu tam, kad reikia skatinti įvairiose srityse, energijos efektyvumą ir energijos gamybos ir transporto ir vartojimo srityje, bet siūlomi pakeitimai, mano manimu, praktiškai ne, nepasiekia visko, ko norėtumėm ir ką jau kolegos sakė, labai svarbu, kad valstybės narės įvykdytų savo siekius, savo uždavinius ir vis tik tai jeigu bus tik tai generavimo srityje, energijos generavimo srityje gerinimai, tai nepasieksime užsibrieštų tikslų. Ir man atrodo, kad bendra architektūra turi būti daug geresnė, taip pat ir kad energetinį skurdą įveiktumėm pranešėjas bando išspręsti kylančius klausimus Pavyzdžiui, tokie dalykai kaip mm, energijos sąskaitų, energijos kainos mažinimas. Bet čia tikrai e, automatiškai nieko nepasieksime. Reikia e, atitinkamai keisti politiką, reikia visą architektūrą keisti, e, kad nebūtų skurdo, kad jeigu bus vienoda kaina nustatyta viskam, tai tuomet pralaimės ir vartotojas, ir aplinka, ir, ir, ir klimatas. Nebus nieko gero, taigi reikia galvoti apie energijos vartojimą, apie šiltnamio efekto kūrimą ir, ir išlakų, e, išmetimų didėjimą. Svarbiausia ir atsijėti du faktorius tai - energinis efektyvumas ir e, priemonės skirtos e, atsijimui. Jau daug metų mes laikėmės principo, kad norime 40 procentų energinio, energetinio efektyvumo ir 30 procentų turi būti privalomas e, rodiklis. Aišku, mes galime žiūrėti 2005-2007 mm, metų bazės laikytumėmės, bet tačiau, aišku, realybėje ne viskas taip paprasta. Ir klausimas yra toks, ar su šia direktyva mes sugebėsime pasiekti tokių tikslų, kuriuos savo užsibrėžėme. ETS ar iš tikrųjų atitinka savo tikslus, nepakankamas, mano manimu, yra priemonės ir, pažiūrėjau, dėl principo, kad teršėjas moka už taršą, Gerbiamas pirmininkė, man atrodo, kad dėl visų šitų priežasčių aš privalau pateikti pakeitimus nuo savęs. Okay, thank you very much. I... Kągi, dėkoju. Tikiuosi, kad jums pavyko pasakyti viską, ką norėjot. Puiku. Nuostabu. Taigi, dabar Europos komisijos vardu didžiai energijos direktorato e, direktorė. Ačiū, taip pat ačiū profesoriui Gerik už parengtą ataskaitą ir pasirinktą metodą, ypač kai kalbame apie e, efektyvių energetikos taupimo metodų, kur tai įmanoma visoje tiekimo grandinėje, taip pat už ambicingus e, energijos efektyvumo tikslus gerokai aukštesnius negu 27 procentai, profesorius siūlo 30 procentų. Būtent tam, kad investuotojams būtų sukurtos saugios, lengvai nuspėjamos sąlygos, įskaitant taip pat ir statybų sektorių. Mes taip pat sutinkame, kad energetinio efektyvumo tikslas turėtų būti keliamas, taip kaip siūlė profesorius Gerekas, e, vadovaujantis tam tikrais skaitiniais metais. Didžiausi klausimai turbūt sukasi yra susijęs su, su septintuoju straipsniu, be kita ko, pirmadienį vyko energetikos taryba. Ir didžiausi ginčiai, didžiausios kovos matyti virs dėl septintojo straipsnio. Taigi mums labai svarbu, kad būtų išlaikytas dabartinis ambicijų lygis, peržiūrėtame energetinio efektyvumo tekste. E, būtent taip ir yra, Taigi mes turėjome numatytus tikslus 10-20 metams ir tikimės, kad iki 2030 metų taip pat pavyks išlaikyti tos pačius ambicingus tikslus. Mes labai sveikiname, ką profesorius Gerek savo um, ataskaitoje siūlo, tai yra mažiau lankstumo, sakykime, ankstyvų veiksmų e, srityje, kur, sakykime, būtų įtraukiamas skaičiavimus taip pat ir pirminė energijos naudojama transporto sektorėje. Taip pat reikėtų imtis priemonių uh, vartotojų atžvilgių, kurie kenčia energetinį skurdą ir dėl to tam tikrais atvejais galimas išimtis. Taip pat mes turime galbūt patikslinti vieną kitą dalykėlį, kadangi siūlymas išbraukti pagrindinį sudedamumo principą arba pildomumo principą E, mums būtų sunkiai primtinas. Šis papildomumas užtikrintų, kad e, sutaupyti įmanoma papildomai. Greta to, ką jau duoda kitos Europos politikos arba Europos teisės aktai. Taigi šitas teisės aktas būtent turėtų, šita politika turėtų būtent numatyti papildomą efektą. Taip pat ne vienas jau minėjo, kad akcentas būtų būtent ties energetikos transformacijos, energetikos peržiūrėjimo sektoriumi. Ir be abejo, mes neturime apsirboti tik tai pirminį energijos suvartojimu mes manome, kad trečios straipsnio tikslams, jeigu mes tik tai orientuosimės į pirminės energijos naudojimą, to nepakaks. Mums reikia galutinio energetinio tikslo, kuris turėtų būti išlaikytas, jeigu norime, kad visos sėkmingos politikos, kurios buvo taikomos paklausos pusėje, e, būtų išlaikytos. Dar galų gale labai svarbu ir kitose vietose orientuotis į galutinį energetinį suvartojimą. Kągi, Mes džiaugiamės tuo, kaip vyksta diskusijos. Diskusijos be abejo tęsis ir komisija su malonumu e, suteiks įtrio komitetui bet kokią reikalingą pagalbą, informaciją ir panašiai. Ačiū. Na tai skamba tarsi kokia nors mokslinė revoliucija, būtent dėl profesorius Gerek pasirinkto metodo. O dabar, Adamai, jūsų eilė. Gal galėtumėte apibendrinti ir padaryti keletą išvadų apibendrinimų tiek e, dėl ataskaitos, tiek mums patiems. Ačiū ir aš tikrai vertinu visas įsakytas pastabas. Manau, kad šių pastabų pagrindų galėčiau teikti, kad konsensusą tikrai galime pasiekti. Tie skirtumai, kuriuos jūs sakėte, susiję ne tiek su partinėmis pozicijomis, jų skirtumais, kiek tiesiog esama tam tikros takos skirus tarp turtingesnių ir skurdesnių ES valstybių narių. Pavyzdžiui, kai kalbame apie tokius klausimus kaip rinkos absorpcija arba rinkos dalis, tam tikri ribotumai. Čia aš nesutikčiau su pono Martan, kad aš neatsižvelgiau tai. Aš manau, kad rinka kaip po tokia e, yra minima per visą, nagrinėjant visą energetikos grandinę. Ir palikime valstybėm narėm šiek tiek lankstumo, tegu jos pačios pasirenka ties kuriais energijos gamybos ir tiekimo elementais jos nori daugiausiai padirbėti. Aš esu įstikinęs, kad šalis, kurios gamina elektros energiją, e, tris ar keturis kartus mažiau negu kai kurios kitos, taip imtų, tarkim, mano šalį, Lenkiją, Rumuniją, na faktiškai beveik visas naujasis narės. E, jos tikrai turbūt palaikys šį siūlymą ir be abejo, aš turiu iš karto konstatuoti, kad šios valstybės turbūt reiksis kiek kitokią strategiją, kadangi joms 40 procentų jau kalbėsime apie energijos suvartojimą praktiškai reikštų, kad smunka jų BVP situacija būtų visiškai kitokia, jeigu, pavyzdžiui, nagrinėtumėte Švedijos ar Luxemburgo pavyzdžius, kur bendroji gamyba yra keturis kartus didesnė. Taigi aš nesutikčiau su tais, kas sako, kad ekonomika kaip po tokia yra visai kita tema, atskirta nuo energetikos. Tarsi automatiškai judanti mašina. Ne, aš manau, kad šie du sektoriai yra labai intensyviai susiję jeigu išauga BVP, įsivaizduokite tam tikrą grafiką, ir kai matote, kad energijos sąnaudos mažėja, tai praktiškai yra galutinis rezultatas. O kai mes keliame klausimą, ar tai yra galutinis rezultatas ar ne, aš manau, e, galutinė energija, galutinis energijos naudojimas bet, bet kuriuo atveju atsispindės statistikoje, ar mes vienaip ar kitaip nuspręsime vis tiek tas galutinis vartojimas atsispindės statistikoje ir vertindami šios duomenys jūs ir matysite, kokią įtaką priemonės padarė konkrečiai visuomeniai, konkrečios šalies gyventojams, ypač jeigu atsižvelgsim į energijos kainas. Ypač jeigu vėlgi galvosime, kad e, energijos tiekimas į rinką ko gero gali mažėti. Tokia atveju ir tada E, tiesiog skurdesnis valstybės narės neturės e, kaip konkuruoti, neturės kaip nusipirkti tos energijos. Taigi mes tikrai neturime barbariškais metais bandyti viską pakeisti. Mes turime be abejo įvertinti pirminę energiją, kadangi pirminė energija be nedaugiausiai yra atsakinga už CO2 emisijas. Galutinė jau pagaminta elektros energija yra švari, tą aš noriu dar kartą pabrėžti. Taigi, jeigu laikomės Paryžiaus įsipareigojimų, tai mes turime ir šito nepamiršti. Aš sutikęs, kad mūsų diskusija tęsis ir apendrindamas noriu pasakyti kolegos, kad aš tikrai džiaugiuosi. Jog jūs palankiai sutikote mano pranešimą, mano teksto projektą, aš suprantu, kad jame yra trūkumų, ypatingai iš teisinės pusės versint, kadangi aš nesu teisės specialistas, tačiau aš esu tikras, kad tuo jau galės užsimti uh, atinkamos tarnybos. Tiesiog jos turės peržiūrėti tekstą ir uh, užtikrinti, kad uh, iš teisinių pozicijų jis irgi būtų sklandus. Um, pavyzdžiui, kad būtų visos nuorodos į kitus teisės aktus ir panašiai. Tačiau esu tikras, kad mūsų komitetas su ta užduotimis susidoros. Kągi, dėkoju. Pakeitimus galite teikti iki 28 birželio tai yra jau kitas trečiadienis. Iki trečiadienio dar galite teikti pakeitimų. Liko tik šešios dienos šiam darbeliui. Dabar mm, kitas pranešimas, Kozė Blanko Lobės pranešėjas, e, energijos naudojimas, e, yra iš, iš atsinaujančių šaltinių pagamintos energijos naudojimas. E, šiuo atveju tai yra vienas iš pagrindinių dosie švarios energijos pakete. Ir čia vėlgi kalbama apie privalomą ES e, tikslą, kuris siektų 27 procentus. Tai yra 2030 metais tiek turėtų būti e, pagaminama energijos iš švarių atsinaujinančių energetinių šaltinių. E, Pirminkau konferencija gegužė nusprendė, kad e, šis e, dokumentų paketas priklausys aplinkos komitetui. E, Tačiau įtre komitetas 23 e, kovo taip pat priėmė tam tikras gairės dėl savo pozicijos ir dabar mūsų kolega Siblanko Lopes pristatys pranešimo projektą šią temą. Pone pranešėjau, sutikiu žodį jums. Muchas gracias, presidente. Quiero comenzar. Dėkui, pirmininkė. Pradžioje norėčiau padėkoti komiteto sekretoriatui, konkrečiai Elvyrai ir e, taip pat kitiems e, darbuotojams e, parlamento sekretoriato bei komisijos darbuotojams techniniams ir kolegoms socialistams, kurie prisidėjo prie diskusijų. Praeitą savaitę turėjome galimybę išklausyti maršalos salų e, vadovo Strasbūro e, sesijoje. Galbūt JAV prezidentas turi abejonių dėl klimato kaitos, tačiau Maršalo salos tvirtai žino, kaip viskas yra, kad tai vyksta ir klimato kaita tikrai yra apčiuopiamas faktas, jo negalima e, neikti dėje. E, Donaldas Trumpas abejoja mokslininkų įrodymais. Ir e, iškart atitraukė savo šalį iš Paryžiaus susitarimo. Kaip norite, taip vertinkite tai. E, neatsakomybė, baime, nesupratimu ir turbūt egoizmas. Tai gali būti daug egoizmo, didelis egoizmas, nes e, klimato kaita nėra kažkoks laisvalaikio dalykas ar kovotis, e, ją reikia nuolat, o ne laisvalaikiu. Ir mes turime uh, E, siekti ambicingų tikslų ir siekti kaip galima daugiau padaryti. Prisiminkite, ką nutarė didžiojo septynetuko e, susitikimas. Europos Sąjunga taip pat e, turi patvirtinti, kad ji kovos už tai, kad būtų sušventos klimato kaitos pasiekmes nežinant to, kokį sprendimą priėmė prezidentas Trumpas. E, praeitą savaitę trečiadienį vyko diskusijos per plenarinę sesiją ir vis tik tai Trumpo e, ne, go, e, neigimas nėra vienintelė problema, yra ir kitų grėsmių ir dėl to ES turi pasisakyti už švarios energetikos priemonių rinkinį. Reikia pasakyti, kad aš paskirtas pranešėjų šio klausimu ir mes turime siekti, jeigu galima, ambicingesnės direktyvos. Komisija e, e nesilaiko Paryžiaus sustarimų 50 metams dėl CO2 emisijų mažinimo. E, reikia siekti, kad temperatūra nepakiltų e, daugiau negu pusantro laipsnio Celsijos ir mes turime užtikrinti, kad pasieksime šio tikslo reikia spridenti mūsų politiką prie Paryžiaus tikslų, kitaip mes atsisakysime savo įsipareigojimų. Europos Sąjunga turi vaidinti svarbų vaidmenį, gyvenant tuos e, pas e, įsipareigojimus, taip pat jau parodė gerą pavyzdį savo elgesiu ir dabar, kaip niekada anksčiau, Europa turi būti tvirta ir būti lyderė energetinėme pereime. Taip pat atsinaujančios e, technologijos e, nebėra tokios brangios kaip anksčiau ir tai yra e, galimybė užsitikrinti pigę e, energetiką ir tai leis mūsų ekonomikai būti konkurencingai. Mes turime kalbėti apie 27 procentus ir jeigu. E, e, nieko nedarysime, vargu ar pasieksime šio tikslo, bet turime galvoti ir apie kitą 35 procentų tikslą. Jis labai ambicingas, bet taip jį galima įgyvendinti. Aš taip pat siūlau e, kiekvienai valstybei nariai nustatyti privalomus tikslus. Taip pat reikia teisinio aiškumo, reikia, kad būtų aiškus įsipareigojimas prisimtas dėl atsinaujinančių šaltinių, reikia siekti sumažinti sąnaudas taip pat. Bet kad mes pasiektume šių tikslų, turime galvoti apie paramos sistemų kriterijus. E, pavyzdžiui, atnaujinant pasus mes turime aiškiai nurodyti kriterijus valstybėms narėms, kad jos e, galėtų priimti sprendimus dėl technologinių pasirinkimų ir tokiu būdu aplinkos ar e, klimato kaitos tikslus įgyvendintų. Ir mums reikia reglamentavimo aiškumo, reikia remti atsinaujinančius energetikos šaltinius ir tai užtikrins e, tikrumą investuotams, nes jeigu to nebus, tai kils pavojus mūsų tikslams iki 20 metų. Mes turime taip pat siekti, kad nebebūtų taip brangu investuoti atsinaujinančius šaltinius. Reikia pasižiūrėti į šeštą straipsnį, reikia pašalinti visus uh, E, neiškumus, kad būtų e, užtikrintas aiškumas tiek dabartinėms investicijoms, tiek būsimoms e, investicijoms. Reikia numatyti deramą atlygį. Taip pat reikia nepamiršti vartotojo, jis turi būti centrinis elementas keičiant energetikos modelį. Reikia užtikrinti, kad nebūtų pernelyg didelių sąnaudų užkrauta vartotojams. Uh, Mes turime siekti e, daugiau tikslų ša, aušinimo ir šildymo sistemose. Mes e, turime suproti, kad tai yra vienas trešdalis energetikos sunaudojamos. Ir uh, Taip pat reikia, kad tie tikslai atitiktų Paryžiaus tikslus ir mes, e, kaip sakiau, turime e, labiau būti ambicingesni dėl šios direktyvos. Noriu pasakyti, kad pirmininkas Junkeris e, patvirtino priemonių planą mūsų kadencijai ir mes turime užtikrinti atitinkamą procentą atsinaujančios energetikos mūsų kontinente. Aš kaip ir jis tikiu, kad augimas žalesis turi labai didelį potencialą ir aš tikiu, kad Europa e, atsinaujinančios energetikos e, sektorija bus pasaulio lyderė. Ir aš taip mat, manau, kad pasiūlymai turėtų būti nuoseklus ir tokiu būdu mes galėsime pasiekti savo tikslų. Dėkuoju pranešėjai, mūsų šešėliniai pranešėjai. Šunkeli, EPF frakcijos vardu. Thank you very much. Labai ačiū pirmininkė. Labai dėkuoju ponui Blanko Lopės už bendrą darbą. Noriu pasveikinti jį už tai, kad jis labai gražų žalę kaklą ir išsiryšį šiandien. Man atrodo, kad tai žymi jo norą bendradarbiauti šio klausimu. Ir kartu kartu su šeš, kitais šešėliniais aš tikiuosi, kad suti, surasime kompromisus, nes tuomet mūsų pozicija sustiprės, jeigu ji bus pateikta mūsų visų kartu, vieninga, o ne suskalita. Uh, E, dėl bendrų klausimų taip pritariu, taip e, parama ateityje labai svarbi ir ką pranešės pasiūlė pranešimo projekte, aš remiu, labai svarbu, kad būtų ilgalaikis matomumas ir aiškumas investuotojams, tik tokiu būdu mes mobilizuosime investicijas į senojančios energijos sritį ir sveikinu pranešėjo numatytus planus dėl konsultavimosi su interesuotomis šalimis, dėl iš ankstinio skelbimo specifikacijų ir aiškių e, kriterijų, kas Um, uh, pagal kuriuos būtų sprendžiama, ar atitinkami yra, atitinka reikalavimus pasiūlymai, aš visam tam pritariu. Dėl politikos kainos mažinimo, tai yra labai svarbu, kad energetikos kainos būtų įperkamos ir ypač, kad būtų galima plėsti atsinaujančius energijos šaltinius, jų panaudojimą. Ypač ką komisija siūlo dėl atvirų konkurencingų konkursų skelbimo. Taip pat visos e, reikės kai kuriais atvejais ir programų, kad būtų galima technologijas naujasis paimti, paremti. Toliau dėl vietinių šaltinių panaudojimo atsinaujančio energijos šaltinių srityje e, yra labai svarbu numatyti nuostatą šiame tekste. E, paramos sistemos e, turėtų būti numatytos komisijų, kas yra numatyta komisijos pasiūlyme, yra sveikintinas žingsnis bendradarbiavimui per sieną. Iš tikrųjų, jeigu mes rimtai kalbame apie energetinės sąjungos sukūrimą, tai yra būtinas elementas. Tačiau turime būti atsargus dėl to, kaip mes spręsime šios klausimus. Ponas Blanko Lūpės galvoja, kad reikėtų turėtų daug platesnių užmojų ir reikia dar labiau atverti šią sritį. Iš principo aš sutinku, bet reikia nepamiršti, kad tai yra m, mm, naujas rytis, naujos idėjos ir todėl mes turėtumėm gal trup, labiau taip laipsniškai dirbti, žiūrėti, kaip viskas ar pasiteisins praktikoje. Juk nenorime sukurti tokios situacijos, kuomet projektai galiausiai uh, susikoncentruotų tik tai ten, kur darbo jėgos e, išteklių kainos yra mažiausios, o ne ten, kur jie reikalingiausi. Bet to reikia um, galvoti apie tai, kur yra tokios vietos, kur um, didžiausios problemos susikaupia. Uh, aš taip pat sveikinu pranešėjo norą investuoti į ateitį, kad būtų prognozojamumas, aiškumas ateičiai dėl atsinaujančio energijos šaltinių. Aš tikrai labai sveikinu Blanko Lopės, mūsų pranešėjo siekiusioje srityje srityje, kad iš tikrųjų būtina surasti pusiausvyrą ir sveikinu komisijos labai iškes nuostatas dėl to, kad reikia skatinti mm, e, vartojimą mm, pačių suvartojimą, bendrijos modelio taikymą e, dėl tų E, kainų tarifų nustatymo, kas neatspindi realių, realios situacijos, tais klausimais reikia dirbti. Aš dar vieną dalyką pasakyčiau, labai svarbu būtų, kad tekste būtų užtikrintas principas, kad bet kuris naudotojas tinklo negalėtų piknaudžiauti pozityvios diskriminavimo nuostatomis, nes e, iš tikrųjų e, turi būti numatytas tinklo naudojimas įtraukiai, kad būtų viskas teisinga ir kad būtų ilgalaikiu laikotarpiu tvarka tvarūs tie planai. Tai aš manau, kad tokiu keliu reikėtų tobulinti direktyvą ir esu tikras, kad surasime pusiausvyrą. Dėl šildymo raušinimo, manau, dar reikėtų toliau padiskutuoti, kadangi šildymo srityje tikrai būtų galima kaštų efektyvumo prasme labai sumažinti CO2 išlakas net iki nulio ir du tie procentai. Tai, ką siūlo pranešės, galbūt ir kiek yra reikėtų svarstyti tos užmojus, ar jie nėra pernelik dideli, bet aš manau, kad iš tikrųjų e, šiame sektorėje privalomų tikslų nustatymas gal būtų jau pernelik tolimas žingsnis į priekį, bet dar reikėtų tą padiskutuoti. Na ir galiausiai dėl transporto. Tikrai pranešė siūlo įdomių pasiūlymų, ypač dėl to, kad reikėtų daugiklį įvesti elektromobiliams. Manau, kad tai yra pozityvu, turi ypač atsižvelginti tai, kad VV technologijos labai sparčiai vystosi. Dėl biokūro noriu pasakyti pasakyti, kad tai yra tikrai labai svarbus klausimas dėl e, pirmo e, pirmos pakolkos palaipsniško pakeitimo aš nepritačiau siūlomam sprendimui. Man atrodo, kad pirmininkaujanti valstybė, ne, kad pirmininkai neteisi, pir, pir, pirmininkas neteisingai paskyrė šį klausimą Envi komitetui, nes mes turime šią klausimą dirbti. Labai pažangus biokūras yra svarbu ir čia akcentas tikrai turi būti ant to, ypač galvojant apie transporto sektoriaus dekarbonizavimą. Dėl bendrų tikslų 27 procentų. Uh, Komisaras Kanietė šį rytą pasakė, kad komisija peržiūrės savo planus atsižvelgdamas į šiandienos aplinkybės ir, ir paskaičiavimus. Taigi mes lauksime naujų paskaičiavimų, naujų prognozių. Ačiū. Ačiū. Ypatingas atvejis šiandien, kad e, kalbėti galite nevaržomai. ECR, panas Tašinovski, e, pavaduoja pona Henkel, mūsų vicepirmininką. Taigi, žodis jums. E, Ačiū, Jerži. E, atsiprašau Hansel Henkel vardu. Jis šiandien tiek daug darbų turėjo, kad niekaip negalėjo atvykti į šiandienos posėdį ir paprašė manęs, kaip šeši, perskaityti šešėlinio pranešėjo pareiškimą. Panas Hansel galvoja, kad. Mm, iki 2030 metų mes turėtumėm pasiekti vidutinio tikslo bent 30 procentų. Europos parlamento 2013 metų rezoliucija atitiktų šio, šį tikslą. Taip pat panas Henkel mm, vadovautųsi komisijos pasiūlymais, e, kur nebūtų numatomi privalomi tikslai valstybėms narėms. Tiesiog reikia galvoti apie tai, kad investuotojams reikia pasiūsti aiškius prognozuojamus signalus, kad būtų daugiau aiškumo apie ateitį. Ir tai, kas pasiūlyme yra pateikta komisijos, turėtų remti būtent šį tikslą. Bet to reikia nepamiršti, kad reikia žiūrėti į šią sritį holistiškai, reikia nepamiršti, pavyzdžiui, keisti pranešimo dėl. Um, stipresnio regioninio bendradarbiavimo ir elektros visoje Europos Sąjungoje, galvojant apie liberalizuotą elektros rinką ateityje, ko mes galėtumėm, kuo mes galėtumėm pasiekti geresnių elektros kainų vartotojams ir panašiai, gal galvoja, kad mm, pereinamasis laikotarpis e, žengiant link dekarbonizavimo turėtų atsižvelgti į tokius dalykus kaip jo kuras transporto srityje, kai kurios valstybės narės jau tikrai plačių užmojų tikslus yra užsibrėžusios, tačiau tas pereinamasis laikotarpis turi būti tikrai tvirtas, um, turi būti užtikrinta pagalba, kad būtų išvengta e, miškų naikinimo trečiosiuose valstybėse. Tai tiek, pana Henkel, minčių. Labai ačiū. Dabar Alde vardu Poniam Liner dar kartą, ji pavaduoja pona Federle, kuris yra Alde frakcijos koordinatorius. Prašau. Um. Labai ačiū. Federle dėje negalėjo šią popietę dalyvauti posėdėje. Todėl jis labai atsiprašo ir Frederik norėjo mm, labai padėkoti pranešėjų už uh, pranešimo projektą, nes tai bus puikus pagrindas tolesnėms diskusijoms. Perėjimas prie e, mažų CO2 išlakų ekonomikos yra labai svarbus ir tai yra galimybė mūsų sąjungai sukurti naujas novatoriškas darbo vietas ir užtikrinti tuo pat metu mm, pagaminti daugiau energetikos iš vidinių es šaltinių. Investicijos į energijos gamybą iš es vidinių šaltinių taip pat suteiks mums didesnį energijos tiekimo saugumą. Atsinaužęs e, energijos direktyva yra labai svarbu, kadangi yra užbrėžiami plačių žmonių tikslai, bet taip pat yra sukūriami reguliavimo pagrindai visai pramoniai ir taip pat investicijoms, kurių mums reikia, kad pasiektumėm savo tikslų ir kad galėtumėm įvykdyti įvykdyti Paryžiaus susitarimą. Čia aš matau potencialą, kad būtų galima padidinti es bendrą tikslą nuo siūlomo komisijos lygio į didesnį. Pasarosius metus įvyko labai sparčių technologinių pasikeitimų, taip pat ir suma, labai smarkiai sumažėjo kainos. Ir ypač galvojant apie energetikos, klimatos ryties, ES darbus, kadangi mes esame pasaulinė lyderė, tai galima siekti dar žalesnės, mažai CO2 išlakų kuriančios ekonomikos ekonomikos. Ir manau, kad tikrai tinkamų kelių žengėme. Reikia sukurti teisingus pagrindus, kad būtų paskatos sukurtos, skatinančios investicijas, taip pat, kad, būtų sustip, kad sustiprėtų pasitikėjimas tarp investuotojų, taip pat ir reguliavimo bazės. Čia Labai svarbu, kad šie teisės aktai nebūtų laikomi trukdžių, trukdančių dėkti technologiją šioje srityje. Mes turime pasinaudoti šią progą ir tinkamai sudėlioti visus principus tam, kad per artimiausią peržiūrą uh, neturėtumėm vėl iš naujo visų šių klausimų aptarinėti. Aišku, šis klausimas bus labai sudėtingas ir pareikalaus aukšto lygio koordinavimo. Um, taip pat sprendžiant ir tai, kad tą klausimą, kad jis yra labai susijęs su kitomis rytimis, bet to ir kad yra problema dėl mūsų ir Envi komiteto kompetencijų. Um, ypač, kai kalbame apie užmojus dėl atsinaujančio energijos šaltinių, mes turime apsvarstyti bendruosius klausimus, kur, už kurias atsakingas Envi komitetas. Pavyzdžiui, kaip panaudoti savo vidinius šaltinius, kaip nustatyti taisyklės kurios turės tiesioginį poveikį, dėl to ar įmanoma bus pasiekti mūsų atsinaujančio energijos šaltinių tikslų. Ir visą tai mes turėsime svarstyti savo darbę. Aišku, tai nebus lengva, reikės daug daugiau dar darbo, bet e, mes tikrai labai sieksime būti konstruktyvus laukiančiose darybose tam, kad pasiektumėm plačių tikslų, kad sukurtumėm gerą reguliavimo bazę, kuris suteiks tikrumo investuotojams. Ačiū. Klot uh, Turmes. Klot Turmes, žaliai. Labai ačiū. Visų pirma, Noriu pasveikinti poną Blanko Lopes, man atrodo, jis atliko puikų darbą ir tai bus puikus pagrindas mūsų tolesnėms diskusijoms. Taip pat dėkoju kolegoms už jų pasisakymus. Man labai patiko Šono Keli požiūris, kad būtų sukurtas mm, tikrumas e, investuotojams, tai yra labai svarbu. Dabar taip, e, tikslai, kas yra labai svarbu, visų pirma, suprasti, kad e, kainos labai smarkiai sumažėjo. Pavyzdžiui, saulės, offshore'nės, vėjo energijos, vidinės vėjo energijos kainos labai sumažėjo. Ir iš tikrųjų, m, mm, matome, kokios yra dabar naujausios kainos bent 33 procentais yra sumažėjusios kainos, kašto efektyvumas toks ir naujausios kainos buvo paimtos arena studijoje, nei kad komisijos, ką mes girdėjome. Ir vakar Blanko Lopes pusryčius buvo surengęs ir buvo daug ekspertų, kurie atvyko iš visos Europos ir pristatė rezultatus. Iš tikrųjų, galbūt reikėtų štai ką padaryti. Per vasarą reikėtų labiau pasiaiškinti dėl to, kokios, kuo skiriasi skirtingos studijos ir tada rugsėjai sugrįžę jau mes turėtumėm daugiau informacijos ir galėtumėm padiskutuoti, kur realiai to, užbriežti tuos tikslus. Ir kaip Šonas sakė, tas tikrumas investuotojams yra labai svarbus, kadangi atsinaujantis energijos šaltiniai tai yra kapitalo išlaidos, tai yra didžiulės investicijos į priekį. Čia būtinai reikia to tikrumo investuotojams, kad nebūtų jokių pakeitimų paskui teisės akto atbulinė tvarka, kas yra ka, tikrai um, košmaras bet kokiam investuotojui, reikia ir kitą riziką sumažinti ir todėl labai svarbu, kad mes dirbtumėm dėl ketvirto ir penkto straipsnio, dėl bendrų taisyklių to, tos knygos paketo ir čia manau, kad reikia galvoti apie tai, kas yra konkursai e, su mm, skintančiomis priemokomis priklausomai nuo technologijų specifinių. Pavyzdžiui, jeigu e, išauga didmeninė kaina, paskui aš 8 procentų priemoka pagal dabartinę rinką, pas, po kelių metų rinkos kaina pagerėja dėl to, kad e, dėl išorinių aspektų sumažėja kaina, tai tuomet ta priemoka automatiškai su, nutirpsta e, ir tada vyriausybė ne, nekyla problemų įstrikti su labai aukštomis kainomis. Kita vertus, investuotojams, kurie žiūri 20-25 gal metų perspektyvą, irgi būtų tikrumas ir ko, to mums reikia. Ir Ir, ir kita rizika, aišku, yra tinklai. Man atrodo, mes turime kalbėti apie prieigą, pirminę prieigą, e, taisyklės čia ir ypač tą aspektą per sieną, pavyzdžiui, Airija e, turi puikius vėjų išteklius, bet problema yra integravimasis į ES rinką. Aišku, tuomet tai būtų gal kabelis į Prancūziją, paskui ten būtų Ispanija, Iberijos um, pusęsalis tas pats su, su uh, su vidurio Europos valstybėmis ir tą rinką, vėlgi reikia galvoti apie tinklus. Toliau, aušinimo šildymo sektorius, mums reikia pusiausviros ir mes tikrai galime panaudoti biomasę, bet biomasė konkuruoja su maistu ir pašarais, su chemija, su biologijos įvairovės, aišku, yra problemos, tai realiai turime biomasės tikrai ribotą kiekį ir tuomet ją reikia panaudoti ten, kur jie geriausiai yra panaudoti. Ir kai kalbame apie biokūrą, Realiai neturime alternatyvos e, lėktuvams, pavyzdžiui, greitai, tai aš bijau, kur gal sutelkščiau į aviaciją, o pavyzdžiui, automobiliams mes turime alternatyvą, tai yra elektra, tai čia reikėtų jau ne biomasę svarstyti. Tai žodžiu, reikia atsižvelgti į tuos niuansus, reikia mm, atsinaujančių energijos šaltinių, e, e, mm, šaltinius skirtingiams sektoriams skirtingus propaguoti, skatinti. Tai lygiai taip pat su šildymo aušinimu, pavyzdžiui, sakykime, saulės energija pagaminama, kas, kas yra puikiausiai e, prieinama, bet paskui galėtų būti ir šilumos siurbliai panaudoti, kas irgi yra puikus variantas. Tiesiog reikia e, su, su, skirti laiko ir pamastyti. Toliau finansavimas irgi labai svarbu, ypač vidurio ir rytų Europos kolegoms tai yra labai aktualu. Pavyzdžiui, kapitalo išlaidos Lenkijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje daug didesnės nei Vokietijoje, sakykime. Tos pačios saulės baterijos ar vėjo jėgainės kainuoja daug daugiau tose valstybėse vien dėl to, kad kapitalo rinkos galvoja, kad tai yra rizikingas rytis. Tai aš galvoju, kad mm, kaip Pasaulio bankas Marokui, ką yra padarė, panas, panašių dalykų mums reikia centrinėje vidurio ir, ir žydų Europai. Aš siūlyčiau tai pavadinti Europos interesu, kad Europos pinigai iš tikrųjų gal, būtų panaudoti, kaip pavyzdžiui, offshore'inėms vėjo jėgainėms, tai lygiai taip pat e, rytų vidurio Europai, kad piliečiai būtų įtraukti į tą žaidimą, kad e, dalyvautų, kad, pavyzdžiui, kooperatyvai galbūt galėtų gauti pigesnio kapitalo ir investuoti į tą sritį. Aš tikrai mielai aptarčiau šios klausimus plačiau. Ačiū. Thank you, Kolauč. Six minutes. Dėkuoju, Klodai. Šešios minutės, tą norėjau pabrėžti, nes norėjau pasakyti, kad labai jums pasisekė. Dėkoju už tokį dosnumą, kolega Cedonato. Dėkuoju, pirmininkė. Pritariu pranešėjo požiūriui, noriu padėkoti jam už puikų darbą. Tekstas yra išbaigtas, labai ambicingas, lyginant su kada kukliu pradiniu pasiūlymu. Dabar tik tai keletas pastebėjimų. Vėliau išsamiau apie tai, ką pakalbėsiu. Pirmasis pastebimas dėl pranešėjų siūlomų 35 procentų. Taip, mes turime sustiprinti ES kaip lyderės e, pasaulio mastų vaidmenį ypač galvojant apie tarptautinę aplinką, Amerikos prezidento veiksmai, pavyzdžiui, kelia didžiulį susirūpinimą. Pritariu ponui Blanko Lopes. 35 procentai turėtų būti galutinis mūsų tikslas, ne išeities taškas darybose. Taip ir turime E, dirbti, bet e, noriu kelti klausimą, kas yra ta išeities pozicija, jeigu minimalus tikslas bus 35 procentai atsinaujinančių šaltinių. Galbūt reikėtų pradžioje dėrybo apie tai iškart pradėti kalbėti. Antras pastebėjimas. E, tai yra problema susijusi su pranešimais. Kartais jie dubliuojasi ir kyla problemų, jeigu neatsižvelgiama į klausimus, kurie aktualūs visam priemonių rinkiniui. Atsinaujinančių šaltinių integravimo problema – Taip pat e, prieigos kriterijų apibrėžimas. Tai svarbu, bet tai yra susijęs su kitu teisėkuros pasiūlymu. Yra tam tikrų pavojų, taip pat negalima kalbėti apie atsinaujinančių šaltinius, nekalbant apie prioritetus. Reikia į tai atsižvelgti. Jeigu kalbėsime apie netestinius energetikos šaltinius, tai prieigos prioritetai yra labai svarbu. Kaip mes užtikrinsime, kad tai nebus pamiršta siekiant tikslų. Atsiprašau, kad viršiau kalbėjimo laiką, bet tikriausiai ne per nelik drastiškai. Matote raudoną žvaigždutes ekrane. turėtumėte džiaugtis, kad taip laisvai plaukia laikas jums, kolega Količek, guevartu. Dėkoju. Tokia principinė pastaba. Mano bičiulis Klodas kalba gana optimistiškai, bet jisai kartais pamiršta realų gyvenimą. E, reikia užtikrinti, kad atsinaujinantys šaltiniai nepakenktų mūsų tinklams 50 Hz dažniui, taip pat yra įvairūs renginiai, siurbliai ir panašiai. O Ispanijoje naudojamas kitoks ciklas e, Karno ciklas naudojamas, kuris yra visai kitoks, tai naudojama pietų Ispanijoje. E, visoje pietinėje Europoje tą technologiją būtų galima pritaikyti, tačiau yra projektų, kurie tarsi viskas sujaukia, pavyzdžiui, vėjo energija Jeigu vienoje vietoje atsiranda jos penelik daug, tai e, turi jau neigiamą poveikį ir tai kenkia. Taip pat tai susijęs su saulės baterijomis. Kas, jeigu pavyzdžiui, gamina nedaug e, energijos iš saulės, tai tie gamintojai gali nukenk, e, nukentėti ir mes turime į tuos dalykus atsižvelgti. reikia užtikrinti, kad nebūtų pernelyg didelės koncentracijos atsinaujinančių šaltinių tam tikrose vietose, nes jie gali perkrauti tinklus, pavyzdžiui, Vokietijoje. Aš rekomenduoju, kad jūs pakalbėtumėte su kolegomis iš Vokietijos ir įvairiomis struktūromis, nes tikrai kartais kyla pavojus, kad gali būti nutrauktas energijos elektros teikimas, nes tinklai nepaigė susidoroti su pajėgumais ir aš tikiuosi, kad kolega Klodas e, pasižiūrės į tai. Kitas dalykas - saulės kolektoriai. Tai labai svarbu e, šildymui ir pramoninio vandens e, šildymui, negeriamo vandens šildymui. Tai naudojama kai kuriuose Europos šalyse tai yra tarsi šalutinis produktas e, atsirandantis iš šildymo ir mes galėtume panaudoti šį e, išteklių. Ir manau, kad Mes, galvodami apie tam tikrus atsinaujančius šaltinius, juos išvaidami, turėtume to nepamiršti ir taip pat nepamiršti, kad turime nestatyti pavojaus mūsų tinklų, nes kitaip kils labai rimtų problemų. Ar dar kas nors nori pasakyti? E, Klodas Turmės dar kartą. Šešių minučių nepakako? 30 sekundžių. Aš atsiųsiu Vokietijos naujausius statistinius duomenys. E, dėl to, nežiūrint to, kad saulės ir vėjo energijos padaugėjo daugiau, Vokietijos tinklų saugumas padidintas, sustiprintas yra Kita savaitė e, vyks konferencija Briuselėje Vokietijos regionas, kuris daugiausia energetikos iš vėjo pagamina, e, bus ten ir bus galima pasikalbėti su juo. Viskas yra susijęs su inovacijomis. Ir e, informacijos komunikacijų technologijos leidžia tą padaryti. Pona Versdorfer iš energetikos generalinio direktorato. Prašom, direktorė. Dėkoju pirmininkė, ačiū e, ponė Blanko už labai gerą pranešimą, už e, puikų bendradarbiavimą. Mes visi tikime, kad atsinaujinami šaltiniai turėtų būti pagrindinė energetikos rūšis pasaulyje ir mes turime dirbti, kad e, pasiektume norimų tikslų. Kai kas sakė, kad mes norime sukurti sistemą, kuri užtikrintų didesnį saugumą investuotojams, mums reikia daug investicijų į atsinaujinančių šaltinius, mes norime sukurti tokią sistemą. Pavyzdžiui, dabar peržiūrėdami direktyvą norime užtikrinti, kad nebūtų pritaikytos kokios nors e, priemonės, kurios pakentų dabartiniai pažangai, jau to matėme kai kuriuose valstybėse narise. Mes turime galvoti apie Paryžiaus sutarimą ir manome, jog ši šis pranešimas yra geras pagrindas tolesnėms diskusijoms. Aš grįžčiau prie kai kurių paminėtų dalykų konkrečiai. Dėl bendrojo tikslo mes manome, kad bent jau 27 procentų ES privalomas tikslas yra geras. Požiūris tai yra minimalus e, tikslas ir aš sakau bent jau 27 procentai, kuo aukščiau, to geriau. Tačiau mūsų analizė E, rodo, kad mes turėtume galvoti apie 27 procentų tikslą privalomą, reikia kitų elementų e, iš švarios energetikos priemonių rinkinio, pavyzdžiui, valdysenos e, ir, ir galvoti, kaip užpildyti spragą dėl atsinaujinančių šaltinių. Ir reikia investicinės geros aplinkos, yra daug jau kas daroma, reikia užtikrinti, kad atsinaujantys šaltiniai nebūtų pernik brangus, jau kai kasai, kad e, saulės e, offshore'inės vėjo jėgainės pagamina jau pigesnę energijos, energiją. Ir iš naujausių duomenų matome, kad senodos mažė, bet reikia, kad ir vartotojai pajustų tai ir tai yra mūsų pasiūlymo dalis. E, Dėl peržiūros e, masto mes kalbame ne tik apie elektrą, norime skanti atsinaunančių šaltinius aušinimo šildymo sektoriuje, taip pat transporto sektoriuje. Ir mūsų pasiūlymas vienas procentas atsinaunančių šildymo aušinimo sistemose pranešė siūlo 2 procentus, mes manome, kad galbūt tai yra pernelyg uh, daug, bet bent jau turime žengti e, šią linkmę ir tai yra teisinga, kad vis daugiau atsirastų tų išteklių šiame sektoriuje. Transportas mes manome, kad mm, galbūt tikslas neužtikrina gerų rezultatų, dėl to mes nesiūlome jokio tikslo laikotarpio po 20 metų Labai atsiprašau savo kalbėtoje. Ankstesnis tikslas buvo uh, išvengti tam tikro kūro, kurio nebūtinai vartojimą norime skatinti. Tai yra uh, e, bio degalų. Ir Šiandien ryte komisijos narys mūsų sakė, kad per struktūrinį dialogą mes pasižiūrėjome į tai, kaip kinta sąnaudos, pasižiūrėjome į naujus veiksnius ir pradėjome modeliuoti, kaip būtų galima pasiekti 27 procentus ar 35 procentus. Ir kaip kokį poveikį tai turėtų. Ir mes taip pat mielai pažiūrėtume į bet kokius tyrimus šiame sektorėje, nes viskas labai greitai kinta ir e, atsiranda pokyčių technologijų kainoje. Klodas minėjo e, finansavimą, tai svarbus aspektas. Jau yra nemažai, kas padaryta su EFSI Junkerio e, fondu, struktūriniai fondai prisideda ir rytų Europoje labai nemažai investicijų padaryta taupant energetiką ir dėgiant atsinaujinančius šaltinius bet mes turime geriau dirbti bendro intereso, visuotinės svarbos interesus, interesų projektus įgyvendinami ir turime siekti, kad tai taptų realybė. Paskutinis pastebėjimas kurį minėjo kai kas, žinome, kad griežtai yra padalytos e, pareigos tarp NV ir šio komiteto, turėtume pasižiūrėti į prastinį biokų kūrą ir e, tvarumo bioenergetikos kriterijus, bet komisija yra labai patenkinta įtrė komiteto pasiūlymais šioje srityje. Envi dėl kitų aspektų išsakė savo nuomonę ir mes e, patenkinti esame tuo indėliu. Ir galiausiai norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjui, šešėlėms pranešėjams visiems kitiems ir mielai dirbsime toliau. Jeigu turėsite kokiu nors klausimu, tai mielai juos aptarsime. Dar kartą dėkuoju, ponia Blanko. Dėkui, ponia, ponas pranešėjo. Ar jūs taip pat džiaugiatės? Dėkuoju, labai ačiū pirmininkė. Dėkuoju visiems. Norėčiau padėkoti kolegai Keli. Mano klaraiščio spalva tokia pat kaip airijos e, spalva. Ir aš tikiuosi, kad ta spalva mus lydės. Mes e, visi siekėme bendrų tikslų. Tai yra mažinti CO2 emisijas mūsų ekonomikoje, bet turime tam tikrų abejonių dėl to, kaip tai padaryti ir kada. Tačiau aš manau, kad mes visi turime suvokti didžiulę atsakomybę šiuo istoriškai svarbiu momentu. Mes turime sukurti istoriją, Europos parlamentas, ir mes turime galvoti, kas vyksta šalia mūsų. E, kolega Sorinio šiandien ryte kalbėjo apie tai, kad Briuselėje e, istoriškai aukščiausia temperatūra per pastarasias dienas. Ir gaisrai Portugalijoje taip pat rodo, kad kažkas pasikeitė, kad mes nebegalime nusigręžti nuo to ir sėdėti nieko nedarydami, susidėję rankų. Mes turime žemti į priekį ir m, e, pasižiūrėkime į šį pasiūlymą. E, kai kurie tikslai anksčiau buvo patvirtinti negu Paryžiaus susitarimai. Buvo atlikti e, tam tikri tyrimai taip pat prieš Paryžiaus susitikimą ir mes turime galvoti, kaip e, papildyti e, tos tikslus. Nereikia žiūrėti juos izoliuotai. Mes turime siekti platesnio užmojo. Yra daug atlikta tyrimų. Aš nežinau E, visų tų tyrimų ir ponia e, Turmes negirdėjo apie tą tyrimą, ką jūs kalbėjote, bet aš e, kofis ataskaitą skaičiau, kur kalbam apie 35 procentų tikslą. Taigi e, taip pat reikia galvoti, kaip, e, kaip galima plačiau taikyti atsinaujinančius šaltinius. Ir daugelis valstybių narių e, priešinasi kai kuriems dalykams, bet dabartinė direktyva jau kai ką parodė, būtent, kad mes galime kalbėti apie tai, jog jau plačiai naudojama energetika iš atsinaujinančių šaltinių. Dabar reikia mažinti sąnaudas tokios energetikos gamybos. Aišku, reikia tikslų privalomų valstybėms narėms. Kai kas jau veikia labai e, gerai, bet nežiūrėkime, nesigrėžiukime atgal, negalvokime e, tik apie save, negalvokime, galvokime apie bendrą tikslą. Reikia, aišku, ir teisinio aiškumo, kuris užtikrintų aiškumą investuotojams. Tokiu būdu pritrauksime investicijų, bus galima taikyti dar daugiau naujovių, mažinti sąnaudas ir leis tai mums užtikrinti uh, kai ką daugiau su to iškumu sukursime daugiau darbo vietų ir kokybiškesnių daugiau e, darbo vietų. Noriu paminėti dabar taip pat tris elementus, kurie, paminėjau, tris elementus, kurie papildo vienas kitą. Taip pat yra pagal kiekvieną sektorių e, tikslai, e, kurių reikia tiekti, e, transporto sektorius, šildymas, aušinimas. Turėsime apsispręsti ir dėl to. E, dabar baigsis pateikimų E, pakeitimų teikimo laikotarpis mes turėsime sutarti ir, kaip sakiau, mūsų tikslas turėtų būti užtikrinti desnį saugumą, aiškumą ir suteikti paramą. Ir reikia uh, užtikrinti teisę vartotojams apsirūpinti energetiką ir taip pat sėti tai su CO2 emisijų mažinimo tikslais. Aš galvoju apie Pirienų pusės ir galvoju apie uh, Airiją. Uh, apie visą teritoriją. Taip pat turime galvoti, kaip užtikrinti geresnės jungtis ES. Tikrai sukurtume ES, visoje ES atsinaujinančio energetikos išteklių sąjungą. E, Mes turime sukurti istoriją, darykime tą visi ir tada visi galėsime e, dalytis tuo ir kartu pasieksime tikslų, kurie leis mums istoriniu e, momentu kalbėti aiškių vienu Europos parlamento balsu. Dėkoju visiems už jūsų darbą ir aš tikiuosi, kad mes, kaip šiandien, kad pademonstravome, galime visi sutarti ir tikiuosi, kad toliau taip visi dirbsime ir noriu dar kartą padėkoti parlamento sekretoriai sekretoriatui už darbą, mano kolegoms, socialistams, kolegoms ir manau, kad visi kartu galėsime pasiekti šio tikslo, kurį esame užsibrėžę, dirbdami kartu su komisija taip pat ir tikiuosi, kad kartu su taryba. Ačiū. Dziękuję, kolego. Thank you very much. Labai ačiū, kolega. Visi yra patenkinti, tai yra puiku. Pakeitimus galima pateikti iki birželio 29 šių metų. Tai reiškia, liko viena savaitė mums pakeitimams pateikti ir dabar brangus bičiuliai, pasakysiu, jog kitą kartą susitiksime e, Liepos 10.11. Trys dalys e, bus e, mūsų susitikimo trys posėdžiai.